So, Kolleginnen und Kollegen, können wir. Kolegos, susiskite prašom. Bet kokiu atveju pradėsiu, jeigu nesusėsite. So, ich rufe auf die elektronische Abstimmung. Dabar e, dėl elektroninio balsavimo mes jį pradėsime. E, šiandieną ryto mes kalbėjome apie tai, kad mes turėjome e, atidėti laiško formą dėl EGF paraiškų, dėl techninių e, priežasčių. Tada einame prie devintojo e, punkto dėl trigubo A reitingo. Dabar pradedame balsuoti. Visi pasirengę? Ne, aš ne, ar ne? Jetzt bin ich auch parat. Ich rufe auf die Abstimmung zum ersten. Balsuosime dėl pirmosios dalies, e, dėl kompromisinio teksto su papildymu, kurį patikė EKR. Kas už? Noriu ženklą pamatyti iš jūsų. Ačiū. Kas prieš? Tada šita pirmoji dalis su tuo papildymu yra priimama. Pirmasis klausimas dabar. Balsuojame dėl kompromisinio teksto. Mm, kas už, kas prieš, priimta. Toliau antrasis klausimas. Kas už, duokite ženklą, kas prieš, priimta Tikrinsime. Antrasis klausimas. Dėl jo balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. Priimta. 2A klausimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Trečiasis klausimas. Atsiprašome, antroji dalis. Dėl jos taip pat balsuosime. Kas už, prieš, susilaikę, patikrinsime. Balsuojama dėl antrojo e, A klausimo antrosios dalies. Ar visi balsavote? Atmesta. Nereikia? Taigi atmesta. Trečiasis klausimas kompromisinis tekstas, kas už, prieš, susilaikę e, didelę daugumą priimta. Toliau ketvirtasis klausimas, kas už, prieš, priimta. Dabar 4a. Kas už? Prieš. Susilaikę priimta. Toliau baigiamasis balsavimas dėl žodinio klausimo. Kas už? Prieš. Susilaikę priimta. Ar tikrinsime elektroniniu būdu? Gerai. Taigi dar kartą baigiamasis balsavimas dėl žodinio klausimo elektroniniu būdu. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. 43 mm, už, vienas prieš, taigi priimta. Labai dėkoju. Ir dabar padarysime labai trumpą pertraukėlę, kad agentūros atstovam, atstovui būtų suteikta galimybė užimti savo vietą. Never again. So, dann rufe ich auch den Tagesordnungspunkt 10, 11, 12. Taigi, 10, 11, 12, 13 darbo tvarkės klausimai, tai yra keitimasis nuomonėmis su keturiomis e, agentūromis, už e, kurias yra atsakingas šis komitetas. Ir noriu pasveikinti keturių agentūrų atstovus, su kuriais dabar pasikeisime nuomonėmis apie jų patirtį, apie jų pastebėjimus. Noriu labai pasveikinti Kristą Seidlą, e, Oša, e, Seidlas Ček, Oša e, vadovę, ETF direktorę Madlen Serban, CDFOP direktorių James Kalėje ir Eurofond, Eurofound direktorių Juan Menendensu Valdesu. Uh, Labai sveikinu atvykusius čia ir e, labai dėkojame, kad leidote, jog iš jūsų pavogtume šiek tiek laiko. Dabar mes pradėsime e, diskusijas ir pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų iš skirtingų frakcijų. Ir manau, kad šiandieną mes turime pakankamai laiko šioms diskusijoms. Taigi, pirmiausia, norėčiau suteikti žodį poniai Krista Zeidlačiak. Dešimt minučių jūsų pranešimu. Labai ačiū. Aš e, padarysiu visą, ką galiu. Aš norėčiau pristatyti 2015 metų pasiekimus ir tam tikrus akcentus 16 metams. Kaip žinote, OŠA valdymo planas yra pagrystas ES strateginių pagrindų, nes ten yra numatytas pagrindinis vaidmuo E, mums tame strateginėme pagrindė. Ir aš norėčiau paminėti pirmiausiai vieną dalyką, tai yra e, sveika darbo vieta kampanija 14-15 metams, tai dviejų metų kampanija susijusi su psicho, e, psichologinė rizika, stresu darbo vietoje. Kaip žinia, ta, ta problema auga, kalbant ir apie darbdavius ir darbuotojus Europos Sąjungoje. Mes Matome, kad apie 50 procentų darbuotojų patiria stresą darbo vietoje, kita vertus su darbu susijęs stresas reiškia, turi įtakos e, darbingumui ir prarastų darbo dienų skaičiui kasmet pusė tokių darbo dienų yra susijęs, prarastų darbo dienų yra susijęs su stresu. 80 procentų vadybininkų ES sako, kad jie suvokia šią problemą, tačiau tik 30 procentų įmonių imasi priemonių. Tai reiškia, kad tai yra pagrindas ir mums surenkti dviejų metų tokią kampaniją. Ir per tą kampaniją mes remiame visas valstybės narės, rengiame medžiagą, tinklapė teikiame informacijos 24 kalbomis ir taip pat turime daug socialinės žiniasklaidos veiklos. Ir pirmąjį kartą mes parengėme elektroninį vadovą, kurio tikslas padėti ypatingai nedidelėms mikro įmonėms, kad jos galėtų psichosocialinę riziką geriau suvaldyti darbo vietoje ir taip pat stresą. Ir pagrindinis dalykas per tuos dviejus ir po tų dviejų metų yra tai, kad įmanoma yra įvertinti stresą ir psichosocialinę riziką darbo vietoje Ir taip pat įmanoma suvaldyti tą stresą tam tikrą prasme ir imtis atitinkamų priemonių. Dėl to mes ir pristatome per tuos metus e, įmonės, kurios dalyjasi savo geriausią praktiką darbo vietoje. Ir iš tiesų tai buvo sėkminga kampanija, e, viena sėk, sėkmingiausių kada nors mūsų gyvendintų kampanijų. Ir kampanija baigėsi lapkričio 30 dieną Bilbao buvo baigiamasis renginys. Kitas projektas, kuris irgi yra labai svarbus jaunimui ir taip pat atsiprašau, atsiprašau Europos parlamentui, kadangi agentūra, agentūrai buvo patikėtas darbas per komisiją dėl senėjančios darbo, darbo jėgos ir atitinkamos politikos ir praktikos valstybėse narėse darbo vietose. Mes pasitelkėme atliktą darbą, Na ir bendras šios veiklos tikslas yra padėti informuoti politikos formuotojus, taip pat padėti sukuriant geresnės ir sveikesnės darbo sąlygas vyresniems darbuotojams, taip pat padaryti išvadas iš to, kas yra gera strategija, kokia dabar yra įgyvendama gera praktika ir pateikti gerų strategijų ir praktikų pavyzdžius, įskaitant ir bet kokias novatoriškas strategijas ir praktikas. Na ir galutinis leidinys bus e, paskelbta 16 metais, gan greitai. Jūs visi gausite informacijos apie senėjančią darbo jėgą Europos Sąjungoje. Mes tyriame ir analizuojame padėtį 31 valstybėje. Taigi bus 31 ataskaita parengta. Na ir ta veikla tikrai suteiks daug svarbios informacijos e, kitai 16-17 metų saugios, sveikio, sveiko darbo vietos e, visoms amžiaus grupėms e, kampanijai. Dar viena veikla irgi yra puikiai žinoma aktyvios OIROS rėmuose tai yra praktinė pagalba smulkioms ir dėms įmonėms, kad jos geriau galėtų laikytis darbo saugos ir sveikatos taisyklių, ta, tas rizikos vertinimas yra konkrečiai minimas ES strateginėme pagrindė, kaip geros praktikos pavyzdys. Ir parlamentas taipogi pripažįsta savo indėlį lengvinant, gerinant rizikos vertinimą ir skatinant atitikties ir prevencijos kultūrą. Tai yra ypatingai aktualu irgi, kalbant apie smulkės įmonės. 2015 metai buvo labai sėkmingi ir dėl to, kad mes pasiekėme nemažai tikslų. Pavyzdžiui, dabar 86 nauji, šešios naujos oiros priemonės taikomas, dar 30 yra kūriama Ir taip pat mes atlikome ir surengėme, e, surengėme seminarus nacionalinių lygmenių, kad būtų galima e, paskatinti OIRA. Dar viena priemonė buvo e, paskelbta sporto sektoriuje. Na ir OIROS atliktas tyrimas 2015 metais rodo, kad dauguma OIRA priemonių turėjo šiokios tokios arba didelės įtakos ir tokie, tokie patys rezultatai uh, buvo gauti ir iš audito rūmų, kurie sakė, kad didelė dalimi OIRA yra labai sėkminga priemonė ir gyrė agentūros aktyvų vaidmenį. Taip pat tyrime naujas tyrimas dėl naujų atsirandančių rizikų įmonėse. 2014 metais mes būtent atlikome tokį darbą 36 valstybėse, 50 tūkstančių įmonių buvo ištirta ir vasarį mėnesį buvo pateikti rezultatai. Taip pat e, tada prasidėjo ir Latvijos pirmininkavimas, o parlamente pristatymas vyko birželio mėnesį. Mes paskelbėm visus tuos rezultatus ir duomenis ir tinklapėje juos galite rasti. Mes e, rengėme tokius e, seminarus Niderlanduose, Latvijoje, Norvegijoje, 16, dieną, 16 metais Austrijoje, Švedijoje, Prancūzijoje vyks tie renginiai, taigi dabar antrinė vyksta analizė. Ir taip pat 2016 metais mes bendradarbiausime su Eurofound ir Eurostatu. Taigi antras analizės, dar vienas analizės projektas 16-17 metais, ten bus OŠA valdymo ir e, psichosocialinės rizikos ir streso valdymo klausimai aptariami. Tai yra tokie pagrindiniai mūsų pasiekimai 15 ir 16 metais, o aš dar norėčiau paminėti tris akcentus. Vėlgi 16-17 metų sveikos darbo vietos kampanija, šūkis e, saugi darbo, sveika darbo, saugi darbo vieta visų, visoms amžių grupėms ir taip pat mes pasinaudosime projektais ir veikla, kurią minėjau anksčiau, jūsų ir komisijos deleguotas projektas, kurio tikslas skatinti tvarų darbą, susitelkianties saugos ir sveikatos klausimais, kurio, tam, kad būtų galima prisidėti prie užimtumo socialinės politikos tikslų Europoje, kuriant tvarius tikslus ir, kaip sakiau, tokiu būdu bus skatinamas veikas senėjimas ir akcentuojama prevencija. Tai yra labai svarbu prevencija per visą darbinį gyvenimą. Tai reiškia, kad reikia pradėti nuo to momento, kai žmogus tik patenka į darbo rinką. Toliau gausi, parengsime medžiagą įvairiomis kalbomis, dirbsime su visomis valstybėmis narėmis ir vėlgi parengsime elektroninę priemonę tink, tinklapyje atitinkamą elektroninę priemonę parengsime, taip pat pateiksime daugiau informacijos ir bus galima pasižiūrėti, kokia situacija yra įvairiose Europos vietose, kas bus daroma per ateinančius metus. Kampanija bus pradėta balandžio 14 dieną, dalyvaujant komisariai Tysen ir pirmininkantiems Niderlandams. Toliau kiti projektai, dar vienas labai svarbus projektas dėl mikro ir mažų įmonių. Čia mes analizuojame įvairias rytis, įvairius lygmenis ir įvertinsime bendrai mikro mažas įmonės, jų poreikius, bandant laikytis saugo, darbo saugos ir sveikatos taisyklių. Išanalizuosime tą ir baigsime tą veiklą 18 metais ir taip pat pateiksime naudingos informacijos politikos formuotojams ir taip pat darbdaviams. Na ir dar vienas projektas ir veikla, kuri prasidėjo 2000. 15 metais, jų tų metų pabaigoje. Tai yra susiję su lygomis, su darbu susijomis profesinėmis lygomis. Tai yra karcinogeninės medžiagos, jų įtaka, nes informacija Europoje apie tai yra labai pasenusi, taip pat O tie duomenys yra labai svarbus, norint įvertinti riziką. Mes išsiaiškinsime darbuotojų grupės, kurios yra didžiausios rizikos grupės nes tas irgi yra labai svarbu ir taip pat tokios veiklos pagalba agentūra ketina padėti politikos formuotojams, veikėjams, e, lygų pripažinimo ir kompensavimo srityje, taip pat veikėjams darbo vietos lygmenių tam, kad būtų pritaikytos priemonės ir užsibriežti tikslai mokslinio tyrimų srityje. Ir galiausiai ta veikla bus užbaigta 18 metais bus pristatyta 15-16 metų situacija ir du tūkstančiai šešioliktais ir septynioliktais metais mums šiek tiek gal ir pritrūks personalo, bet mes pabandysime kažkaip susitelkti, sutelkti savo darbo jėgas taip, kad būtų galima atlikti tą darbą laiku ir tinkamai. Dėkoju. Dėkoju už pirmąjį pranešimą. Norėčiau e, tik tais e, vieną dalyką iš apsileidimo e, nepadarytą padaryti. Aš norėčiau pasveikinti svečius, tai yra atstovas iš metalurgijos pramonės, kuris buvo pakviestas Rolę Šatie Ir taip pat noriu pasveikinti 15 vertimo raštų stažuotojus iš, iš Trade generalinio direktorato, e, kurie klausosi mūsų kalbų originalo kalba. Taigi e, tiesiog kai ką pražiūrėjau, labai atsiprašau, na, o dabar norėčiau e, sutikti žodį ponui James Kalėje ir paprašyti pasakyti savo pranešimą. Dėkoju. Mes e, mielai pasidalinsime su jumis tuo, ką nuveikėme per 2015 metus ir ką planuojame daryti 2016 metais. E, kaip e, agentūra mes dirbame Mm, mes, esa, mes esame BET agentūra, profesinio švietimo ir mokymo e, agentūra. Ir per ateinančias dešimt minučių aš su jumis pasidalinsiu e, kai kuriais atsakymais į keturis klausimus, kuriuos mes nuolat užduodame savo patiems. Pirmiausia, kokiame kontekste e, šiandieną jūs ket, kokiame kontekste šiandieną mes dirbame, matote, kad e, darbo rinka labai keičiasi ir e, mes reaguojame į darbo rinką, o reaguojant, e, reaguodami matome, kad didėja ir senstančių darbuotojų. Ir dabar žmonių, kurių, kurių amžius bus virš 55 metų, skaičius labai smarkiai padidės. Taigi tai yra beveik, tai bet turime nepamiršti, kad mūsų darbo rinka dabar pusiau automatizuota. Mes nuolat kalbame apie nedarbą nedarbą jaunimo, tarp jaunimo kartos. Ir iš savo tyrimo mes e, žinome, kad ne tik, kad trūksta darbo vietų, bet e, nėra ir kokybiškų darbo vietų. Ir E, žmonės tiesiog darbo rinkoje negali panaudoti savo įgūdžių. 27 procentai darbuotojų sako, kad jie per daug kvalifikuoti, o 42 procentai mano, kad jiems yra sunku suderinti e, švietimo metu e, įgytus įgūdžius. Ir mes taip pat žinome, kaip, kad yra neužpildytų darbo vietų ir uh, Pavyzdžiui, žinome, kad e, Vokietijoje vienas iš tūkstančio, e, ne, bet vienam iš tūkstančio bedarbių tampa neužpildyta darbo vieta, tačiau tokia proporcija Graikijoje yra 1 prie 70. Taip pat žinome, kad yra labai daug anksti studijas metančių e, žmonių. Ir kitas kontekstas, kuriame mes kaip agentūra dirbame ir, ir kurį sprendžiame, tai yra darbo darbas už mažą užmokestį. Svarbu, kad darbas būtų ne tik e, savaime darbas, bet kad atlygis už jį būtų orus. Ir e, trečias kontekstas yra pabėgėlių krizė. Dauguma iš jūsų žinote, kad Europa yra e, didėjančia pesimizmo vieta tarp daugelio jaunuolių, tačiau taip pat yra ir e, vilties spindulys migrantams. Todėl mums reikia solidarumo kuris e, būtų abipusis ir atvykstantiems, ir išvykstantiems. Ir šią prasme mes e, nuolat užduodame antrąjį klausimą, kokia yra papildoma vertė, e, kam reikalinga tokia agentūra kaip Sedofob. Jeigu pasižiūrėtumėte į mūsų darbo programą ir produktus, kuriuos mes metams bėgant sukūrėme, pamatysite, kad mes darome visą, ką galime, kad sukurtume stiprią užimtumo kultūrą. Ir e, mes turime penkis pagrindinius rezultatus, už kuriuos yra atsakingi e, profesinio mokymo ministrai, tai yra švietimo ministrai, dėl to susitarta Rygoje. Ir jie yra įtraukti 2020 metų strategiją, tai yra prieiga prie profesinio mokymo, e, mokymasis paremtas dar, mokymasis darbo vietoje, daugiau kokybės daugiau kokybiško mokymo, profesinio mokymo ir taip toliau. Kita priežastis, kodėl mes kuriame vertę. Mes analizuojame užimtumo potencialą, kurį sukuria skaitmeninė rinka. Todėl pagrindinių kompetencijų užtikrinimas informacinių technologijų srityje yra labai svarbus aspektas. Mes taip pat mm, skatiname europinės priemonės, kurios padeda jaunuoliams savo šalise ir e, judėti savo šalise ir tarp valstybių. Ir taip pat mes reikalavome, kad ES profesiniam mokymui būtų skiriama daugiau lėšų. Kai pasižiūrėsime į Erasmus, tai matome, kaip yra jų, skirstomos jų lėšos. Ir ten daugiau yra skiriama dėmesio aukštajam e, slavinimui nei profesiniam mokymui. Uh, ir e, kuriagi linkme mes einame. Mes siekiame sukurti e, daugiau pagrindinių kompetencijų, su kuriomis išeitų žmonės baigę e, formalų mokymą. Norime sukurti mokymosi galimybės visų amžiaus grupių žmonėms ir užtikrinti mokymasi visą gyvenimą. Ir taip pat mes turime raginti, kad mokomasi daugiau būtų darbo vietoje. Tai taip pat e, padėtų mums e, užtikrinti daugiau pameistrystės formų. Kartu su socialiniais partneriais ir valstybėmis narėmis, kurie yra dalis mūsų e, valdybos, mes darbiau, bendradarbiavame su jais, kad skatintume analizę, mokslinius tyrimus ir kitą patirtį, kuri E, komisijai, parlamentui, ES organizacijoms e, duoda įvairių idėjų ir e, sukuria politikas, kuriomis bus patobulintas profesinis mokymas. 2013 metai buvo mums jubiliejiniai metai ir per tuos metus, kaip aš jau sakiau, mes stengiamės kiek įmanoma daugiau įgyvendinti Rygos išvadas ir peržiūrėti 2020 e, m. mokymo strategiją. Tai reiškia, kad mes e, toliau dirbame siekdami užtikrinti didesnį jaunimo užimtumą. E, per 2015 metus mes pertvarkėme savo darbo skyrių, kad geriau reaguotume Europos parlamento, komisijos, Europos institucijų. Mm E, poreikius. Ir dabar mes turime pakeisti savo požiūrį į tai, kad turi būti ryšys tarp e, mokslo žinių, kurias gaunate formaliojo mokymo srityje, tai yra mokyklose ir kitur, ir tarp rinkos poreikių. Todėl mes švietimo sistemą galėsime informuoti apie tai, kas, ka, kas rinkoje dėsis, kaip ta rinka atrodys po dešimties metų ir panašiai. Tai turime atspindėti mokymo programuose. Tai atspindėta nauja veikla, pavyzdžiui, politikos mokymosi forumai, kuriuose e, dalyvauja socialiniai partneriai. Mes atliekame e, pameistrystės e, peržiūrės. Praėjusiais metais mes baigėme tai Maltoje ir Lietuvoje, tą dabar darome Graikijoje, Slovenijoje ir Italijoje šiais metais. Ta pati mes padarėme at, atlikdami e, tyrimą. E, mes į profesinį mokymą žiūrime globaliai. E, trumpai tariant, mes praėjusiais metais parengėme 49 leidinius ir 27 milijonai lankytojų buvo mūsų tinklalapyje, 6900 900 kartų buvo nusikrauti mūsų pačių leidiniai ir mūsų darbai tiesiog buvo nuolat cituojami. 2016-2017 metais mes esame parengę programavimo dokumentą, kuriame yra apžvelgtos um, naujos žinios, kurių mums reikia ir išanalizuota uh, politika, kas vyksta Europos lygmeniu. Mes norime žinoti kaip žinių makleriai, siekiant užtikrinti, kad uh, tai, ką mes uh, parengėme, e, būtų atspindėta mūsų sistemoje. Mes norėtume padėti institucijoms suformuoti, vertinti ir informuoti profesinio e, mokymo Um, agentūrą apie tai, ko reikia rinkai. Mes turime projektus, kurie, uh, kuriais siekiama socialinės įtraukties ir um, užimtumo, taip pat um, socialinės lygybės, um, mokymosi darbo vietoje ir um, įgūdžių at, atotrukio problemos sprendimas yra kitas mūsų tikslas. Mes Europos komisijos prašome sukurti naują e, kvalifikacijų darbo atvarkę, kuri bus paleista, pradėt, paskelbta šių metų gegužė. Taigi, bendrai tariant, mes gyvename statistinių duomenų ir ataskaitų pasaulyje, taip pat įvairių e, prognozių, analizių, tačiau žmonės gyvena kitame pasaulyje ir jie tikisi iš mūsų, kad mes įspręsime tos sunkumus, su e, kuriais jie susiduria, pirmiausia, gaunant darbą, o tai padeda užtikrinti jų ateitį. Tokia yra mūsų misija. Ir e, tie atotrukiai visuomenėje, kurį mes matome, yra atotrukis tarp to, kas vyksta e, švietimo srityje ir darbo rinkoje. Ir mes kaip agentūra stengiamės tuos abu pasaulius tarpusavėje suartinti e, iki 2020 metų turime pagrindinį tikslą padėti valstybėms narėms mąstyti europietiškai ir veikti vietinių lygmenių. Veikti e, taip, kad žmonės ir dirbtų, ir mokytųsi, ir gautų kvalifikacijas, ir gautų įgūdžius ir kompetencijas, kurių jiems reiks ateityje. E, kinų patarlė iš mano senos literatūros sako, kad kai vėjas pučia žmonės, e, vieni žmonės stato sienas, o kiti stato vėjo malūnus. Aš tikiuosi, kad Sedofop yra tas energijos kuriejas profesiniam mokymui ir e, aišku, kaip buvo minėta, ir mūsų biudžetas yra mažinamas, darbuotojų skaičius taip pat, mes tengiame savo darbą pertvarkyti taip, kad užtikrintume tą patį pagreitį, kurio siekiame ir aš tikiuosi, kad E, profesinis e, mokymas e, taps ir jums, ir mums kaip signalas, žinia mūsų piliečiams, kad, jie, kad mes investuosime į Europos ateitį. Dėkuoju, James Kazecha. O dabar noriu suteikti žodį Madlin Serban. Uh, Ačiū, aš pirmiausia norėčiau padėkoti visiems už tai, kad vėlgi pakvietė ETF, kad pristatytų 15 metų ataskaitą ir pateiktumėme daugiau idėjų kitiems 16 metams. Aš pirmiausia norėčiau pristatyti mūsų organizaciją, pasakyti, kad mes esame vienintelė ES agentūra, kuri yra finansuojama pagal ketvirtąjį ES biudžeto skyrių. Tai yra globali Europa. Kolega sakė, kodėl reikalinga agentūra žmogiško kapitalo srityje. Tai tas pats pasakytina ir apie ETF, kam reikalinga agentūra, kuri dirbtų kapitalo plėtros ir globalios Europos srityje. Nes mes visuomet manome, kad vietoj kietos diplomatijos ir jėgos kur kas geriau pasinaudoti minkštesnė gale ir jėga diplomatijoje ir dėl to labai svarbus visi Europos santykiai su šalimis partnerėmis už ES ribų. Na ir kai mes kalbame apie globalius reikalus, tai pirmiausia, siejame tai su globalizacija. Ir ką ES gali per savo institucijas ir, įskaitant ir ETF, padaryti, tai civilizuoti globalizaciją. Ką aš turiu omenyje, čia nėra mano asmeninis vertinimas. Paskal Lemy taip sakė, kuris buvo de, prezidento Delioro, e, pirmininko Delioro kabineto vadovas. Jisai tuomet sakė, kad Europa gali kur kas geriau užtikrinti lygybės ir daugiau žodžio laisvės bei sambūrio laisvės. Ir aš manau, kad tai yra tos vertybės, kuriomis mes irgi pasikliauname savo darbę. Ir dėl to, kalbant apie žmogiškai kapitalą, mes stengiamės sukurti tokią vertę, kuri leistų valstybėms suteikti savo piliečiams ateitį gyvenant namuose, gyvenant namuose. Globalizacija minima kaip vienas tikslų kaiminystės politikoje ir panašiai, tačiau reikia pirmiausia dėmesį skirti tam, kad valstybė būtų stabili, kad jis sukurtų perspektyvas žmonėms gyventi toje šalyje, kad nereiktų jiems išvykti ir kartais piliečiai, aišku, nusprendžia išvykti, tokia yra judėjimo laisvė, tačiau uh, migracija irgi turi būti valdoma ir tai irgi yra mūsų fondo veikla. Norėčiau pasakyti, kad 15 metais mes e, ir toliau investuojame į verslininkystės plėtojimą šalyse. Ką tai reiškia? Visos šalys tam, kad pasiektų stabil, stabilumo. Reikalinga tokia verslininkystės politika, kuri būtų susijusi su galimybė prisimti rizik, rizikos, numatyti galimus iššūkius. Ir tos institucijos, kurios veikia šalyje, irgi turi turėti verslininkystės įgūdžių, kad galėtų būti atsparios, galėtų prisitaikyti ir surasti visuomet galimų sprendimų. Taip pat vertinant šalių bendruomenės, kad jos irgi galėtų pasikliauti talentais, potencialu ir inovacijų siūlomis galimybėmis pasinaudotų piliečių labų ir taip pat, kad piliečiai būtų labiau verslus. Ir kaip jūs jau tikriausiai pastebėjote, keturių puslapių pristatymę, kur pristatome 15 metų rezultatus, valdysenos ir viešosios politikos prasme mes norime, kad ta politika būtų kuo galima skaidresnė ir atstovaujanti atskaitomingesnė, kad būtų etikos elementų daugiau, ne tik ekonominiai aspektai. Ką aš turiu omenyje, nes vis, bet kokia vieša politika turi būti orientuojama, orientuojama į pelną, tačiau turi sukurti jausmą žmonėms, bendruomenėms, visuomeniai visai. Daug, daugia pakopėje valdysenoje patikimi pavyzdžiai rodo e, būtent mūsų darbą Maroke ir Tunise regionų lygmenių. Kai mes išvažiuojame iš sostinių, nuvykome į Tuniso pietus, e, palei sieną su Libija ir ten stengiamės, kad regiono institucijos irgi sugebėtų pasi perimtų žmonių e, likimą į savo rankas ir kad koordinuotų savo pastangas. Toliau ES Tunise investuos tam, kad būtų paremti kiti aštuoni regionai nuo šių metų pradžios ir mes jokių būdų nesisakome nacionalinės centrinės politikos forma, formavimo, tačiau manome, kad labai svarbu suprasti, kas vyksta ir kitose vietose. Dar vienas dalykas - Alžyr, Alžyro situacija, kur e, verslininkystės dvasia buvo paremta, paskatinta Ir tai buvo puikiai alternatyva šaliai, kur buvo labai svarbu diversifikuoti pramonę, kuri labai pagrįsta yra nafta. Ir sumažėjus naftos kainom šalis susidūrė su problemomis, dėl to dabar jie ir ieško alternatyvų, kaip sukurti pajamas piliečiams iš kitų šaltinių. Toliau kalbant apie šalis pietryčių Europoje. Čia norėčiau uh, paminėti vieną prioritetą, tikiuosi, kad jis atsispindės ir jūsų darbo atvarkėse, tai remti Magrebo regiono šalis. Ir čia kalbu apie Maroką, Tunisą ir Alžyrą. Tai yra valstybės, kurios siekia bendradarbiauti su privačiuoju sektoriumi ša, savo šalyse, tačiau taip pat ir su Europos pramonė. Pramonė, kuri jau nemažai investuoja į tą šalis. Dėl to, kad piliečiams, tų šalių piliečiams suteikia galimybę uh, mokytis darbo vietoje. Mes matome, kad tai yra labai reikalinga Europoje, tas jau buvo paminėta, bet jeigu šios valstybės ieško kokių tai galimybių, dėje kol kas išteklių jos neturi, kad pačios galėtų tą padaryti. Ir galbūt su jūsų parlamento parama, galbūt pagal Europos kaiminystės priemonę būtų sukurta galimybė toms šalims, tų šalių, žmonių, šalių žmonėms gauti praktinių žinių dirbant europinėse įmonėse arba nacionalinėse įmonėse savo šalyse. Kalbant apie daugia pakopį valdymą, tai yra keli sluoksniai, horizontalų sluoksniai, mes labai daug darome pajėgumų kūrimo srityje Centrinėje Azijoje. Čia kalba eina apie mokyklų tinklo plėtrą. Žinome, kad Centrinės Azijos valstybėse mokyklų sistema yra labai centralizuota. Bet jau per kažkiek tai metų mums pavyko šiek tiek pakoreguoti mokyklų sistemą, kai daugiau bendruomeniai įsilieja į tą darbą ir užtikrinama kokybiškesnė uh, švietimo sistema, kiekybiškesnis mokymas tose valstybėse. Kai kurių šalių rezultatai geresni nei kitų, bet mes bandome suteikti tom šalims galimybės mokytims vienoms iš kitų. Ir tą ir ketina padaryti Europos komisija per ateinančius metus, kur kalbama apie tą švietimo platformą Centriniai Azijai. Taigi, taip mes prisidame prie šios darbo atvarkės. Toliau rytų Europos regionas. Čia norėčiau aš Jums papasakoti apie mūsų darbą bandant derinti įgūdžių su paklausa. Ir norėčiau pasakyti, kad vat, Ukrainos atveju darbdaviai yra labai svarbus veikėjai šalyje. Jie sugeba susivienyti ir išsiaiškinti, kokie yra jų ekonominiai poreikiai. Ir norėčiau pažymėti, kad uh, labai pasi... džiaugiuosi, kad tas sektorius yra atstovaujamas ir šioje salėje ir tai, ką Ukraina daro įgūdžių sektoriuje, tai tikrai yra labai aukštai vertinamos pastangos. Ir turiu pasakyti, kad kitos regiono šalys, pavyzdžiui, Gruzija, Moldova, jos mokosi iš darbdavių to, kaip įsitraukti į socialinį dialogą profesinio lavinimo rūkdymo srityje. Ir čia turiu uh, dar pasakyti, kad Gruzija yra čempionė viešo administravimo srityje tame regione. Tai dėl to mes remiame šalį, kad daugiau matytumėme įtraukties į profesinėme mokyme ir švietime. Ir norėčiau pasakyti, kad ši šalis sugebėjo tikrai pasiekti puikių rezultatų, suteikdama galimybės žmonėms, kurio, kurie turi specialių poreikių, gauti galimybę įgyti profesinį išsilavinimą. Galbūt tai labai įprasta Europoje, bet kit, daugelį kitų šalių tai nėra įprasta ir nebūtinai žmonės gauna galimybę gauti kokybišką išsilavinimą ir nėra ten lygybės. Moldovos atveju daug dirbame darbo rinkos observatorijos rytyje, kad šalyje, kuri tikrai kurioje reikalingi struktūriniai pokyčiai, kad ta šalis galėtų dirbti ir vietos lygmenių, ir taip pat ekonominių lygmenių. Vakarų Balkanų ir Turkijos atveju čia norėčiau Jūs informuoti apie mūsų darbą dėl smulkaus verslo akto vertinimo, kuris bus pristatytas kitą savaitę Paryžioje kartu su e BPO. Kaip žinote, jau kurį laiką ETF yra atsakingas už verslininkystės įgūdžių skatinimo MVI įvairiuose regionuose, išskyrus Centrinę Aziją skatinimo. Ir šį kartą ir Turkija, ir Vakarų Balkanai yra įtraukti. Ir mes pateiksime informacijos, aišku, visą tai, ką sakau, yra viešai skelbiama. Tai turiu pasakyti, kad dėje mes matome, jog labai mažai sukuriama darbo vietų smulkiose vidutinėse įmonėse. Ir dėl tos priežasties mes šiais metais pradėsime artimesnį bendradarbiavimą su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku, bandant išsiaiškinti, kaip geriausiai paremti privatų į sektorių, kad rezultatai būtų geresni. Ir dar norėčiau pasakyti, kad jaunimo garantija, europinė priemonė, kurią naudojasi valstybės narės, tai yra irgi atspirties taškas Turkijai. Ir politika švietimo mokymo srityje irgi turi įtakos ir įkvepia veiklą vakarų Balkanuose. 2016 metais mes ir toliau tęsime darbą vietos lygmenių, dirbsime kvalifikacijų srityje, taip pat e, verslininkystės įgūdžių skatinimo srityje. Na ir dar pabaigai norėčiau padėkoti Jums už paramą 15 metais, už atliktą darbą migracijos srityje, kuris buvo pristatytas čia parlamente įvairių susitikimų progą. Taip pat norėčiau padėkoti už darbą, kurį pristatėme su jūsų atstovu Torine dėl viešų, viešos politikos vertinimo šalyse. Taip pat norėčiau padėkoti komiteto pirmininkui už tai, kad pakvietė pakvietė ETF prisidėti prie diskusijų, kurios vyksta įvairiose valstybėse narėse, kad būtų galima išsiaiškinti, kaip geriau spręsti migracijos pabėgėlių problemas. Ir taip pat norėčiau padėkoti ponė Edith Bauer, mūsų stebėtojai valdyboje, mes esame vienintelė agentūra, kuri turi nepriklausomų ekspertų, kurie yra skiriami Europos parlamento ir kurie sėdi mūsų valdyboje. Kaip, žin, kiek žinau, jūs apsilankysite ETF, tai mes laukiame labai jūsų, e, kad kartu galėtumėme keisti ne tik Europą, bet ir visą pasaulį. Ačiū. Vielen Dank, Madeleine Selber. Labai dėkoju, Martin Serban. Dabar norėtume suteikti žodį e, ponui e, e, iš kitos agentūros. Dėkoju, ponas Menendės Valdės. Aš atstovau Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondui ir norėčiau papasakoti, ką ketiname padaryti per 2016 metus. Jūs labai gerai žinote, kokį vaidmenį atlieka Eurofoundas. Pas mus dirba apie 108 e, žmonės, daugiausia e, Dublinė ir turime nedidelį biurą e, Bruselėje. Mūsų biudžetas yra 20 milijonų, mes tengiamės įgyvendinti savo misiją, tai yra teikti žinias parlamentui apie socialinės ir su darbu susijusias politikos kryptis. Norėčiau pabrėžti keturis elementus e, šiais metais mes norime pradėti nuo rodiklių. Kaip e, ir e, SEDEFOP mes praėjusiais metais taip pat šventėme 30 metų jubiliejų. Mes galvojame, kaip geriau galėtume įgyvendinti savo e, mandatą ateityje. Ir dabar mes koordinuojame Europos e, Sąjungos agentūrų tinklą. Mes turime 44 agentūras savo tinkle, e, tarp jų ir bendras įmonės. Ir mes vykdome strateginę darbo atvarkę. Aš e, tiek trumpai norėčiau pasakyti, e, galėčiau sakyti daugiau, e, kai jūs duosite klausimų. Ir mūsų agentūra parengė naują programinį dokumentą naujų formatų, kuris buvo suderintas su visomis agentūromis. Tas dokumentas apima 2017-2020 metus ir mm, mes tuo pačiu metu suplanavome 2016 metų darbo programą, 2017 ir daugiametę programą iki 2020 metų. 16 metais parlamente ir taryboje e, mes e, parlamento taryboje mes pateiksime savo e, darbo programą kuri atspindės tai, kad institucijos tarpusavyje susitarė dėl mūsų centralizuoto agentūrų veiklos. Šiais metais mes ketiname pradėti Europos gyvenimo kokybės tyrimą. Ir rezultatai turbūt bus gauti kitą metą ar e, po dviejų metų. Labai svarbus dalykas yra mums e, Europos darbo sąlygų tyrimas ir praėjusiais metais mes atlikome šešis darbo e, sąlygų tyrimus. Mm, tai yra darbo stebėsenos tyrimus ir dabar Europoje mes pateikėme išvadas Mes atliekame gilę analizę ir tikimės, kad parlamente lapkričio mėnesį mes pateiksime jums visos, e, visų ataskaitų apžvalgą apie darbo kokybę. E, labai svarbu žinoti, kad Europos darbo sąlygų e, tyrimas yra pripažįstamas kaip pagrindinis e, informacijos šaltinis apie darbo kokybę, ne tik jums, bet ir kitoms institucijoms. Ir tuo taip pat galima pal atlikti palyginimą bendradarbiaujant su TDO ir E, Kinijos ar JAV institucijomis. Tokiu būdu mes galime parengti globalę ataskaitą, kurią ketiname paskelbti 17 metais. Praėjusiais metais mes surinkome detalios informacijos apie skirtingas situacijas, e, kaip dirba savarankiškai žmonės ir šiais metais mes tikimės, kad bus e, detaliau apžvelgiamos įvairių šalių situacijos. Taip pat e, mes tengiamės įvertinti, e, kokia yra pusiausvėra tarp darbinės veiklos ir privataus gyvenimo. Ir apie tai mes jau pranešėme šiam parlamentui. Praėjusiais metais buvo gauta informacija apie motinystės ir vaiko auginimo atostogas, kai kurios šalis suteikia tas atostogas ilgesnės, tačiau yra tokių valstybių narių, kuriuose e, tokių atostogų nėra visai. Kalbant apie tėvystės ir vaiko auginimo atostogas, būtų įdomu gauti e, atnaujintą informaciją iš tėvų. E, profesinio ir šeimos gyvenimo, asmeninio gyvenimo pusiausvyrą yra artimai stebima. Mes e, žiūrime į tai, kaip tai pasireiškia darbo rinkoje. Mes praėjusiais metais analizavome naujas užimtumo formas. Anksčiau buvo uh, E, vienoks santykis tarp darbdavio ir darbuotojo. Dabar jis pasikeitė, pasikeitė ir darbo modelis iš dalies dėl technologinių pokyčių. E, mes atsižvelgiame į e, skaitmenizacijos poveikį. Šis parlamentas patvirtino vieną iš projektų, kuriuos siekiama įvertinti situaciją, ateit, situaciją ateityje, kiek gamyba turi įtakos užimtumui. Ir mes analizuosime situaciją regionių lygmenių. Mes toliau stebėsime struktūrinius pokyčius darbo rinkoje per savo, pasitelkdami savo nuolatinės priemonės, tačiau taip pat atliekame išsame analizę darbo, e, tyriame tuos, kurie e, jau seniai bedarbiai, tačiau taip pat ir tuos, kurie yra neaktyvūs darbo rinkoje. Ir analizuojame tas politikas, kuriomis galima būtų e, remtis, kurios padėtų gražinti nedirbančius į darbo rinką. Mes tai darėme socialinės įtraukties srityje ir ypač sprendėme ilgalaikį jaunimo nedarbą. Migracijos ir judumo sritis pastaruoju metu yra aktuali tema. Mes esame paskelbę ataskaitą, kuri atspindi vykusias diskusijas apie tai, kokią įtaką tai turi piliečiams, e, būtent e, e, vidurio ir rytų Europos piliečiams. Ir E, išvados yra tokios, kad e, vidurio rytų Europos piliečiai nėra našta e, vakarų Europos piliečiams. Ir jie teigiamai prisideda finansinę prasme prie priimančių šalių ekonomikos. Ir kalbant apie migrantų ir jų mobilių darbuotojų situaciją. Šiais metais mes parengsime ataskaitą, remsimės anksčiau darytų tyrimų, o kalbant apie integraciją į darbo rinką, tai yra prieglopšio prašytojų ir pabėgėlių integracija, mes parengsime specialią ataskaitą. Kalbant apie darbo vietas, yra Tai yra trečiasis e, tyrimas, kurį mes vykdome ir šiais metais yra, e, bus pranešama apie konkrečius šio tyrimo elementus. Norėjau Jums pabrėžti štai ką. Dabar mes kalbame su CDFOP, su, su mūsų gimininga agentūra, mastome, ką mes galėtume padaryti kartu per kitą e, Europos įmonių e, tyrimo etapą. Ir tikimės, kad kartu mes e, padarysime gerų išvadų, kurios pasitarnaus politikos formuotojams ir padės geriau dirbti agentūroms. Atlikus Europos tyrim, įmonių tyrimą mes analizavome, kiek darbdaviai e, dalyvauja socialinėme dialoge. Europos komisija pateikė konkrečias išvadas dėl socialinio dialogo Vienas pranešimas yra, viena ataskaita yra paskelbta, ten yra paskelbtos išvados apie socialinių partnerių dalyvavimas Europos semestre ir nacionalinėse reformų programuose. Vaizdas yra įvairus. Tik vienoje šalyje socialiniai partneriai sako, kad e, dalyvavimas kad, kad e, jų dalyvavimas buvo didelis, o kitose šalyse tas dalyvavimas yra ribotas. Mes taip pat e, palaikome sektorinį socialinį dialogą Europos lygmenių ir mes geriname savo duomenų bazės e, apie darbo santykius. Kaip atrodys 2017-2020 metų e, darbo programa. Mes toliau dirbsime savo keturiose atskaitomybės rytise ir taip pat e, analizuosime, kokią, kokį vaidmenį skaitmenizavimas e, atlieka užimtumo srityje ir taip pat stebėsime divergenciją ir konvergenciją kai tiek, kiek tai susiję su ES e, gyvenimo kokybė ir darbo sąlygomis ir padarytą pažangą per pastarosius metus. Aš norėčiau taip pat paminėti keletą skaičių. 99,1 e, procento mūsų biudžeto buvo išnaudota. E, praėjusiais metais mes parenkėme virš 20 leidinių ir mūsų išvadų E, buvo padaryta 300, e, buvo padaryta 320 politinių e, dokumentų ir 59 iš jų parengė šis parlamentas. Ir, ir mūsų leidiniai buvo nusikrauti virš 100 tūkstančių kartų. Dabar norėčiau paminėti keletą dalykų apie valdyseną kokia yra agentūrų situacija. Kiek žinote, mes įgyvendiname 5 procentų e, darbuotojų sumažinimo programą. Ta pati turbūt pasakys ir mano kolegas, e, kolegos. Šiais metais jų sumažiname 6 procentais. Toks yra e, mūsų reikalavimas mums sumažinti darbuotojų skaičių 10 procentų. Ir tai mes turime padaryti iki 2018 metų, tačiau neturėtume skraidyti padebesiuose ir galvoti, kad tai neturės jokio poveikio. Tai tikrai turės poveikį mūsų rezultatas. Netgi jeigu mes galime dirbti efektyviau, mes e, turėsime padaryti tam tikrus neigiamus prioritetus e, priimti tam tikrus neigiamus sprendimus. Ir Europos e, parlamentas e, gali pasakyti, ar socialinė darbo politika e, yra toks pats prioritetas, ar žemesnis prioritetas dėl to, kad atsiranda naujų prioritetų ir taip pat matysime, kad bus perž... taip pat bus peržiūrėti mūsų finansiniai reglamentai. Mes esame įsipareigoję įvykdyti savo uh, užduotis ir um, tai mums, tai mes padarysime kiek įmanoma geriau. So, dankeschön, damit haben. Labai ačiū. Taigi dabar jau išklausėme keturias agentūras, o dabar galime padiskutuoti ir pradėsime nuo frakcijų koordinatorių. David Kaza. Thank you, Mr. Chairman, and good afternoon to each and every one of you. Sveiki. Dėkoju už pranešimą. Norėčiau padėkoti uh, E, jums už darbą, nes e, tai labai svarbus darbas ir labai naudinga priemonė mūsų kasdieniam gyvenimui. E, mūsų pirmasis klausimas susijęs su jaunais žmonėmis. Kaip žinia, jie daugeliu būdų gali mokytis, mokytis už mokyklos ar švietimo įstaigų ribų. Ir įdomu, kai, ką jūsų tarnyba daro dėl. Ne, stažuočių, dėl pameistrystės programų ir kaip jie, e, kokią naudą jie gauna iš tų programų. Ir svarbiausia, e, kaip yra skatinamos įmonės įgyti naujos profesinės patirties. Mano kitas klausimas skirtas uh, e, ponu James Kalėje. Jis kalbėjo apie pabėgėlius, tad norėčiau paklausti jūsų kai ko iš tos ryties. Uh, neformalaus ir ne, e, neoficialaus mokymo e, svarba išauks, kai pas mus atvyks daugiau pabėgėlių. Ar jūs analizuojate, kaip mm, švietimo politika galėtų prisidėti prie pabėgėlių integravimo į darbo rinką. Ir kitas klausimas, ar jūs rengiate kažkokias programas susijusias su pabėgėlių mokymu ir konkrečiau, ar atlikote kokią nors analizę ar tyrimus apie tai, kokio mokymo reikia pabėgėliams, kad jie efektyviau integruotųsi. Ačiū. Dankeschön, jetzt Jutta Stein. Dėkoju, Jutta Steintruk. Pirmiausia, labai noriu padėkoti visoms agentūroms ir e, noriu padėkoti jūsų bendradarbiams, nes kolegos e, per šitą metinį posėdį e, parodo, kiek svarbus yra jūsų politinis darbas. Aš manau, kad tai yra labai gera galimybė jums padėkoti. Dauguma čia esančių kolegų nelabai gerai susipažinę su agentūrų darbu, tad aš išnaudosiu šitą galimybę. E, mano frakcija labai seka jūsų informaciją, visas, visus tyrimus ir visą veiklą. Tai yra e, tikrai neatsiejama mūsų darbo dalis ir mums atrodo, kad jūs atliekate labai svarbu vaidmenį. Aš turiu tokį klausimą. Nuolat kalbate apie naujas užduotis agentūroms ir apskritai Europos agentūros gauna daugiau e, darbo. Ar tai turi įtakos e, mūsų e, užimtumo agentūroms tada, kai Europai yra numatomos naujos užduotis? Aš pasistengsiu trumpai mm, pasisakyti. Dabar dėl ETF. Švietimas ir demokratizavimas Mm, jūs e, e, minėjote, kad e, trečiųjų šalių liečių mokymai yra labai svarbus. Tad, manau, kad tai yra probleminės rytis, kurioje reiktų padirbėti. Ir taip pat aš labai džiaugiuosi tuo, kad, man, kad aš galėjau būti salonikose ir aš, kai ten buvau, mačiau, kad E, yra siekiama užtikrinti e, mokymasi visą gyvenimą, yra siekiama įgyven, integruoti pabėgėlius į darbo rinką, tačiau matome, kad skaitmenizavimas mums visiems yra labai didelis iššūkis ir norėčiau prisijungti prie kolegos e, kasą, kad reikia labai efektyviai integruoti pabėgėlius į darbo rinką, tačiau ar jūs galite padėti valstybėms narėms su, sukurti tam tikras kompetencijas labai svarbu, kad Europa čia veiktų iš vien. Norėčiau užduoti klausimą Oša. Ar jūs naudojate savo kompetenciją ir patirtį? pritaikant refit. E, mes e, nuolat kalbame apie tai, kad MVI patiria per didelę biurokratinę naštą. Ar jūs galėtumėte e, pasiūlyti kažkokiu alternatyvu, kad būtų sumažinta ta biurokratija? kad e, žmonėms e, būtų daug lengviau dirbti. O dabar noriu paklausti Eurofound. Jūs kalbate apie darbo kokybės pakeitimą ar e, pasikeitimą, ar jūs priemėte kokiu nors veiksmų. Mes apie tai labai atidžiai apie tai kalbėjome per pastarąsias dienas ir taip pat kalbame apie vidinę, vidinį judumą Europos Sąjungoje ir su tuo susijusias socialinės išmokas. Taip pat judumo poveikis ES socialiniams paslaugoms e, ir apskritai socialiniam sektoriui. Kaip jūs e, į tai žiūrite ir ar jūs tai aptarėte labai aktyviai per diskusijas? Ir atsiprašau, kad tiek ilgai kalbėjau. Labai ačiū. EKR vardu, na, ne, nematau EKR atstovų, Marian Hakins taip pat čia nėra, Rinja Kari, Renata Weber, EKR vardu. Alde. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti svečiams. Man atrodo, tai buvo iš tiesų labai įdomus pasisakymai, nes sužinojome daug apie jų agentūrų darbą pastaraisiais metais. Ir tai labai įdomu. Turiu pastabą ir klausimą. Du klausimus. Socialinė Europa yra ta savoka, kurią mes plėtojame jau kuris laikas ir taip pat turime galvoti apie tai, kad Europa turi išsilaikyti konkurencijoje, pasaulinėje konkurencijoje ir tam reikia ir specifinių įgūdžių ir reikia neatsilikti nuo kitų šalių, Deja, kai kuriuose srityse taip jau yra. Taip pat esame susirūpinę dėl dėl šiuolaikinio pasaulio naujos lygos, tai yra stresas ir psichosocialinė rizika darbo vietoje. Bet tiesa ta, kad Stresą patiriame dėl to, kad gyvename kitokiame pasaulyje nei buvo prieš šimtą metų. Patiriame stresą, kai sėdime kamščiuose, į darbą ir iš darbo namo važiuodami, taip pat patiriame stresą ir dėl to, kaip ponas Kalėja sakė, kad 42 procentai žmonių jaučia, kad negali panaudoti tų įgūdžių, kuriuos įgyjo mokydamiesi. Ir taip lyg atrodo, kad pusė gyvenimo prašvaistėjai. Ir tai irgi sukelia stresą. Arba tie 25 procentai, kurie mano, kad jų kvalifikacijos yra per didelės lygnant su atliekamu darbu. Jie irgi patiria dėl to stresą. Taigi, mano klausimas štai koks. Vienas būtų, ponės Setvačiak. Tie tyrimai, kuriuos jūs atlikote, ar juos atlikdami atsižvelgėte ir į tuos kitus veiksnius, juk stresas darbo vietoje atrodo yra labai siaura savoka, bet čia yra ir kitų aspektų. Ir kitas klausimas, kuris e, yra susijęs ir kurį skirčiau visiems svečiams. Ar jūs atlikote tyrimą visose šiose agentūrose? Ištiriant visus tos klausimus, kad susidarytumėme platesnį įspūdį, nes iš jūsų pasisakymų susidariau įspūdį, kad viena, viena studija skiriama vienam aspektui, bet kaip apjungti visus tuos tyrimus ir visų tų tyrimų rezultatus. Ačiū. Jean Lambert. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti direktoriams už pateiktą informaciją. Pirmiausia, turiu pastabą. Eurofound, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų atliekamą darbą, svarstant klausimus susijusius su judumu ES ribose ir su tuo susijusiais rezultatais, kurie yra labai naudingi, bandant, išsiai, bandant sukurti darbo judumo paketą ir darant atitinkamas prielaidas išplaukiančias iš tarybos išvadų. Antras dalykas, nemažai žmonių kalbėjo apie pabėgėlius, pabėgėlių e, klausimus, tai aš gal tą klausimą paliksiu nuo šalyje ir norėčiau paklausti daugiau apie poreikius. E, apie niekur nes, dirbančius ir nesimokančius asmenis. Ir ETF kalbėjo apie Turkijos atvejį, Eurofoundas anksčiau dirbo irgi Turkijos klausimų ir kitos agentūros, manau, taip pat. Tai ar nemanote, kad čia yra šiokių tokių uh, pagerėjimų, mažinant tokių žmonių skaičius, gerinant e, įgūdžius ir galimybės. Ypač, e, žiūrint tai, ką sakė kolegė Renata, jeigu matome, kad darbo rinka tampa vis seklesnė ir žmonės įgyja įgūdžius, bet galiausiai supranta, kad negali jų panaudoti, tai ką būtų galima padaryti ar darbo rinkos vertinimo prasme, ar įmanoma numatyti, kaip plėtosis ir keisis darbo rinka, kad būtų galima užpildyti tas spragas. Nes matome daug žmonių keliaudami, dalyvaudami tose mokymo programuose, žmonės sako, kad vėl tą patį turime išgyventi ir galiausiai po to mokymo darbo vietos vis tiek neturime, ne, nesuderinami tie dalykai. Taigi, ar jūs manote, kad darbdaviai tikrai padeda plėtojant mokymus tiem žmonėms, kurie galėtų vėliau išpildyti darbo vietas. Dėkui. Dominik Matin. NF vardu Dominik Matin. Merci, prezident. Dėkuoju, pana pirmininkė. Dėkuoju mūsų svečiams, agentūrų direktoriams, Neturiu jokių ypatingų klausimų, tiek ir ten norėjau pasakyti. Atje ist nicht da. Anne Sander. Anne Sander. Monsieur le Président. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju visiems svečiams už labai turiningus pranešimus. Aš norėčiau pabrėžti du aspektus. Visų pirma, mokymasis pameistrystę. Jūs tai komentavote, taip pat norėčiau pabrėžti būtinybę plėtoti e, pameistrystę ir e, užtikrinti didesnį judumą pameistriams. Šiandien turime tokių priemonių kaip Erasmus, šios programos tikslas yra skatinti jaunimo dalyvavime tame procese. Man atrodo, kad vienas iš svečių minėjo Erasmus, tačiau jauniems e, pameistriams, stažuotojams dar iškyla kai kurių e, kliučių šioje srityje, kur, kurių nėra e, kitiems e, stažuotojams ar besimokantiems. Kartais tai yra būsto apgyvendimo problemos, kartais e, kitokios. Ir e, taip pat kalba sukasi apie kai kurias kliūtis, kurios e, atsiranda dėl pameistrių statuso. Palyginus su, su kitais besimokančiais, e, norėčiau paklausti, ar jūs e, esate identifikavę tokias problemas ir galbūt galvojate apie galimus sprendimus. Kitas dalykas - kompetencija. Ir čia turiu keletą klausimų. Žinome, jog Europos fonde, kitose organizacijose jūs e, rengiate įvairius e, tyrimus ir dažnai par, par, Europos parlamente dirbant tenka girdėti klausimų, kur, kokios yra sritis perspektyvios, kur reikėtų mokytis Tad e, ar jūs galite pasakyti, kokių kompetencijų, kokių gebėjimų reikės ateityje? Dėkuoju, pana Mara Šartie. Dėkuoju. Pirmininkė, atsiprašau, kad kurį laiką nedalyvavau posėdėje, todėl kad turėjau susitikti su pramonininkų atstovais. Norėčiau padėkoti pranešėjams. Norėčiau pratesti tai, ką sakė Ana Sander. Viena iš problemų, su kuria mes susidurėme mokymo srityje, yra perkeliamų gebėjimų, kompetencijų klausimas. Nes e, kyla klausimas, ko reikia mokyti jaunimą, kad jisai susirastų darbą. Aš norėčiau, kad jūs pateiktumėte komentarų šituo klausimu, tai yra kok, kokia ta bazinė kompetencija turi būti, kuri jau užtikrina užimtumą e, jaunimui ir paskui kokiu reikia specifinių žinių, gebėjimų, įgūdžių, kad e, jaunuoliai galėtų būti judus darbuotojai. Tai yra, kad turėtų perkeliama kompetencija ir kad galėtų būti judus. Ir tuomet mes e, nugalėtume tuos sunkumus. Tai yra pereidami, užtikrinant pereimą nuo bazinės kompetencijos prie specifinės. Ir einant šituo keliu E, teks e, keisti mokymo procesą ir teks ypač akcentuoti individualizuotą požiūrį, nes dabar čia yra daug e, trūkumų. Ką jūs galėtumėte pasiūlyti, kokią pagalbą galėtumėte pasiūlyti, nes Europoje visos švietimo sistemos negali užtikrinti to individualizavimo ir tai neleidžia tuomet suderinti kvalifikacijų su poreikiais. Dėkuoju, Danutai Jazlovietska. Ačiū pirmininkė. Norėčiau, kaip ir kolegos, padėkoti Jums už pateiktą informaciją, kuri labai naudinga mūsų darbe. Turiu klausimą kiekvienam iš Jūsų. Pone Sidlačiak minėjo kad labai svarbu padėti darbuotojams pasiekti pensinio amžiaus geroje sveikatoje, geroje būklėje. Ką apie tai mano verslininkai, nes mes galime gyventi programas, tačiau jeigu verslininkai, darbdaviai nesupranta, kad jie turi aktyviai dalyvauti ieškant sprendimų, tai tada rezultatų mes nepasieksime. Ir tai tie brandų žmonės turi patirties, bet ne visuomet jie yra puikios veikatos, kad galėtų dirbti taip, kaip nori darbdaviai. Pone Kalėja, jūs minėjote mokymo programas ir minėjote mokymas visą gyvenimą. Aš pasisakau už tai, kad šis terminas būtų keičiamas, tai būtų karjera visą gyvenimą, nes kartai žmonės, žmonėms nusibosta mokytis ir pasakyti jiems, kad jiems reiks mokytis visą gyvenimą, tai, tai yra atgrasus toks teiginys. Tam, kad išliktum darbo rinkoje, turi tobulėti visą gyvenimą. Ir ar jūs taip pat apmokote verslininkus? Nes tam, kad įmonė būtų geroje būklėje, reikia gerai išmanyti darbo rinką ir gerai žinoti, kaip bendrauti su darb, darbuotojais. Labai svarbu, kad įmonės tikslai būtų suderinti su darbuotojų poreikiais. Tai geriau apmokote tam tikslui verslininkus. Pone Serban, aš manau, kad jūsų pasisakymas buvo man, mano širdžiai artimiausias, nes jūs kalbėjote apie verslininkystės mokymą, verslininkystės įgūdžių mokymą ir aš manau, kad kova su bedarbystė įmanoma tik tai mokant verslininkystės įgūdžių. Mes turime ypatingai jaunimą to mokyti. Ar jūs dalyvaujate keičiant mokymo įstaigų mokymo programas, kad jauni žmonės irgi būtų mokomi verslumo, ne tik žinotų, kaip susirasti darbą, bet taip pat kaip ir įsteigti įmonę ir kaip atsakingai ją valdyti. E, Pone Mendes Valdės, ar jūs analizuojate darbdavių poreikius, kokių, kokios jiems reikalingos priemonės, kad jie galėtų plėtoti savo įmonės, kurti naujas darbo vietas, nes šiandieną girdėjome, kad MVI sukuria vis mažiau darbo vietų ir tam yra atitinkamos priežastys, galbūt joms, reikaling, joms reikalingos tam tikros priemonės, reikia galbūt pasidomėti ir surasti kokius tai sprendimus. Ačiū. Michaela Siodroma. No, děkuji. Já bych také chtěla poděkovat prezentujícím. Děkuji. Aš irgi norėčiau padėkoti svečiams už pristatymus ir atliktą darbą. Aš daugiausia susikaupusi patirties e, analizuojant CDFOP ataskaitas ir studijas. Ir mano manimo, tos studijos yra labai vertingos mums priimant sprendimų švietimo ir darbo politikos rytise. Taigi ačiū už tas studijas. Aš peržiūrėjau jūsų veiklos planą 16 metams. Jūs siūlote renginius, publikacijas, bet pasigėdau vieno dalyko. Jūsų ilgalaikės patirties panaudojimas ir pritaikymas. 40 metų dirbate kaip agentūra ir aš įsivaizduoju, kad jūs esate parengę tokias apžvalgos studijas, ilgalaikės studijas. Taigi, direktoriau, kurios iš tų studijų jūsų manimų susijusios su ilgiausia vertimo perspektyva ir ketinate galbūt tokią studiją parengti. Kitas klausimas, poniai Serban. Žinau, kad praeitais metais mes čia kalbėjomės apie galimybę daugiau bendrauti su Ukraina. Yra tokių rengiamų projektų, pameistrystės projektų įgyvendinimo Ukrainoje. Nežinau šimtų procentų, bet man atrodo, jūs praeitais metais apie tai kalbėjote. Tai ar buvo įgyvendinti tie projektai Ukrainoje? Dėkoju. Šavi Lopes. 2 minutės. Eh, muchas gracias, presidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems direktoriams, jūsų darbas, jūsų agentūrų darbas yra labai naudingas visoms e, institucijoms. Aš e, manau, kad e, tos temos, kurias mes aptariame, yra mums labai svarbios, tokias kaip e, darbo pajamos, lygybės užtikrinimas, pajamos iš kapitalo. Mes e, žinome, jog krizės metu tai yra labai svarbus aspektai ir e, tai susiję ir su moraliniais ir e, ekonominiais aspektais. Ir e, tai yra svarbus institucijoms klausimai. Edith Bauer. Gerbiami kolegos, man didelė garbė dalyvauti labai pažįstamoje diskusijoje apie agentūras. Aš labai atidžiai jūsų klausiausi ir aš prisimenu savo jausmus, e, kai mes kalbėjome apie agentūras ir kai mums buvo pasakyta, kad šitas komitetas turėtų būti labai patenkintas dirbdamas su efektyviai veikiančiamis agentūromis, palyginus su kitom, kitais komitetais. Man didelė garbė E, galbūt šiek tiek iš kito rakurso pasižiūrėti iš tą klausimą, bent jau kalbant apie e, tris, trijų šių agentūrų darbą. Būdama Europos parlamento deleguotoji narė, norėčiau išsakyti savo Um, pasitenk e, e, savo e, didelę pagarbą šių agentūrų darbui. Šio komiteto darbo sąsaja su jūsų agentūrų darbu nėra tokia artima, kaip, pavyzdžiui, Dublino fondo atveju arba CDFOP. CDFOP. Ir norėčiau palinkėti sklandesnių politikos krypčių, koordinuotos politikos, nes, kaip matote, ETF galėtų būti labai stipri e, priemonė plėtros politikai. Galbūt mes kaip užimtumo komitetas šiek tiek e, paleidžiame iš akiračio šią politikos dimenciją, tačiau e, ką mes praleidžiame, e, kaip sakė mano kolega Jaslovetska, tai yra mes e, neturime pakankamai verslininkiško mokymo. Aš neturiu, aš, aš manau, kad patirtis surinkta uh, ETF galėtų būti labiau nukreipta į švietimo e, politiką netgi ES viduje, valstybėse narėse. Ir jeigu galėčiau palinkėti ko nors, tai būtų geresnis, geresnis koordinavimas su plėtros politika, nes, kaip buvo minėta, tai būtų labai stipri priemonė migracijos atveju plėtros politikos atveju. Ir e, man atrodo, kad mes jų patirties pakankamai nenukreipiame į politikos formavimą valstybėse narėse. Ačiū. So, dankeschön, der letzte. Dėkoju. Ir aš paskutinis porą klausimų noriu pas, e, pasakyti. Tai e, bus panašu į tai, ką sakė Erik Bauer kai mes girdime, kad agentūros turi mažinti savo biudžetą, man kyla klausimas, ar tai gerai? Manau, kad ne. Tačiau šiuo metu tokia yra situacija ir mes turime artimiau bendradarbiauti. Turime užtikrinti sinergiją bendradarbiaudami ir taip turime padidinti mūsų efektyvumą atsižvelgdami į mums kylančius iššūkius. Tai aktualu visoms agentūroms. E, tai yra didelis iššūkis Europos Sąjungai ir e, man tai taip pat atrodo, kad skaitmenizacija yra e, labai didelis iššūkis, pamonė revoliucija didelis iššūkis. Aš uždaviau keletą klausimų ir gavau atsakymą, kad techninė pažanga kaip tik daugiau darbo vietų sukūrė. Ir šitas E, e, ir, ir labai daug kas džiaugiasi tuo skaitmenizavimu, tačiau dauguma mano, kad tai yra tikra katastrofa. Ką Eurofound galėtų padaryti? E, kokius argumentus turi dėl šito klausimo? Ir ką galite pasakyti šiam komitetui? Toliau dėl darbo laiko diskusijų galbūt reiktų apriboti tam tikrą darbo laiką ar galbūt net ar reiktų leisti nuolat dirbti žmogui. Kitas klausimas James Kalecha. Mes praėjusią savaitę buvome kartu ir kėlėme klausimą dėl Turinkijos ir Graikijos švietimo projekto kėlėme, klaus, kėlėme klausimą, kad mūsų šalis yra labai smarkiai, at, mūsų švietimo sistemas labai smarkiai atitolusios yra nuo rinkos poreikių, ką mes galėtume padaryti, kad taip e, nebūtų. Ir Madlein Serban noriu pas, paklausti. Europoje vykdomi klientai, e, projektai man atrodo labai svarbus. Tad kaip mes galėtume įtraukti e, socialinius partnerius iš tų šalių į vykdomus projektus, jeigu, aišku, tų socialinių partnerių ten yra. Taigi, e, jeigu man vertėjai duotų dar penkias minutės, tai aš skirčiau jums dar penkiom minutėm daugiau laiko atsakymams. Krista Hidla. Pradėsiu nuo pirmojo klausimo. ir ponė Stein, Steinbrück e, tą patį e, klausė, aš vokiškai atsakysiu. Kaip yra palaikomos e, smulkės virinės įmonės, ką gali padaryti agentūra? Čia mes vykdome dvi didelės veiklos rytis. Aš jau minėjau, atliekame interaktyvų įvertinimą. Tai yra viena priemonė, kuria yra palaikomos, paremiamos valstybės smulkios vidinės verslas. Ir tuo pagrindu mes remiamės, mes manome, ir tyrimai tai parodė, kad pastaraisiais metais šitą priemonę daugeliu atveju mielai yra naudojama smulkaus ir vidutinio verslo. E, tai yra e, tokia bendruomenė, tam vis didėja ir tai yra vienas pavyzdys, kaip mes agentūros tiesiogiai galime prisidėti e, įmonių lygmenių ir mes e, galime prisidėti prie darbo saugos strategijos vystimo. Mums reikia daugiau informacijos apie tai, ko reikia smulkiam verslui ir e, E, kaip galėtų paskati, kaip, kas galėtų paskatinti jų veiklą. E, tai buvo tikrai labai sėkminga priemonė. Toliau, kitas klausimas dėl streso darbe. Ir taip pat dėl streso, kurį patiria įmonės iš išorės pasaulio. Taip, e, mes pamatėme visose valstybėse narėse ir įmonių lygmenių, kad visada egzistuoja tam tikras psichosocialinis e, stresas ir e, įmonės lygmenių, tačiau ir iš išorės. Mes kalbame apie įmonių atsakomybę, darbdavių atsakomybę, įvertinti, padėti darbuotojams spręsti stresą susidoroti su stresu ir prisimti, pritaikyti priemonės, kurios padėtų darbuotojams. Reikia suvaldyti stresą, jį sumažinti darbo vietos lygmenių, tačiau taip pat turime panaudoti tokias priemonės kaip profesinio ir asmenio gyvenimo pusiausvyrą. Tai turi būti sukoncentruota ir į individualius E, poreikius. Ir e, tai e, žmonėms ga, galima suteikti pagalbą privačiame gyvenime, pavyzdžiui, prižiūrint jų vaikus. Dabar įmonės lygmenių taip pat yra patiriamas labai aukštas ir vis aukštesnis stresas, tačiau darbdavys taip pat, naudodamas įvairias priemonės, gali padėti žmonėms rasti būdą, kaip spręsti streso klausimą už darbo vietos ribų. Ir taip gali padaryti geriau organizuodamas darbą taip pat buvo paminėta, kad mes atliekame tyrimus, užsimama veikla, kuri daugiau mažiau sprendžia tą patį klausimą. Darbo rinkoje mes, OŠA, bendradarbiavome su Eurofound ir su CDFOP. Pavyzdžiui, vykdydami naują kampaniją dėl sensančios darbo jėgos. Mes darome papildomą darbą. Tai reiškia, kad mes pasiremsime tuo darbu, kuris nuveiktas DFOP ir Eurofound ir, paskel, ir turime leidinį, bendrą leidinį ir ten atspindime visą agentūrų veiklą susijusią su darbo rinka, su įmonėmis ir darbo e, vietomis. Toliau sveik kas senėjimas. Taip, labai svarbus aspektas ir aš manau, kad kai kurios šalys anks, pakankamai anksti to nepripažino. Jeigu norė, norime, kad žmonės liktų sveiki iki pat senatvės, iki pat pensijos. Mes turime daug daugiau pastangų įdėti į e, profesinės e, saugos ir sveikatos stiprinimą. Kaip jau minėjau, mes turime dviejų metų projektą apie e, sen, vyresnius darbuotojus. Ir tas projektas parodė labai aiškiai, kad mes turime keliais lygmenimis uh, imtis priemonių. Mes turime politinį lygmenį, kur įvedėme strategijas ir uh, suteikėme finansavimą, e, atlikome mokslinius tyrimus, kad pagerintume e, situaciją, kad suteiktume pagalbą įmonėms. Tačiau ir įmonės turi įvesti tam tikras priemonės ir e, įdėti daugiau pastangų į profesinės sveikatos ir saugos užtikrinimą. Mes rezultatus pateiksime labai greitai, nes mes dabar išanalizavome keturių šalių grupės Europoje ir keturias šalių grupės Europoje ir e, šios grupės skirtingai sprendžia sensančios darbo jėgos klausimą. Paskutinė grupė labai anksti pradėjo vedinėti strategijas ir Na, teks man jau nutraukti savo pasisakymą. Kolega Džimsas. Dėkoju už pastabas, jos labai tikrai padrasinančios, matome, kad pagrindinė institucija, antrinė institucija pasako, kokie yra realūs visuomenės poreikiai. Ir tie klausimai, kuriuos uždavėte, yra labai svarbus ir mums, tam, kad programa 16-17 metams būtų eitų teisinga linkme. Pirmininkas prieš kelias mintas kalbėjo apie apkarpimų klausimą reikia nepamiršti, kad visos agentūros bendrai paėmus ir gal kiti mane pataisys, bet mes mažiau nei 2 procentus viso biudžeto sunaudojame. Taigi mes prašome daugiau. Tikrai turime tam priežasčių, nes matome galybę tų klausimų, kuriuos turime spręsti, dėl to reikia mums daugiau išteklių. Kiti klausimai turinto omenyje stažuotės ir pameistrystės programas, mes tas peržiūros pradėjome, jos matome, kad rezultatai sėkmingi, mes džiaugiamės, kad socialiniai partneriai kalbasi tarpusavyje tokiais baziniais klausimais, kur švietimas ir užimtumas turi būti derinami. Mes turime patirties Maltoje, Lietuvoje, matome dabar tą Italijoje, Slovenijoje ir Graikijoje ypatingai. Kaip sakė pirmininkas, kai kalbame apie profesinį mokymą ir darbo rinką, profesinio mokymo ir darbo rinkos atotrukis milžiniškas ir čia reikia užpildyti tą spragą tarp tų dviejų sektorių. Toliau kalbant apie pabėgėlius ir atitinkamas studijas, praeitais metais mes įsteigėme darbo grupę CDFOPE ir bandėme išsiaiškinti, kokių tikslų reikia siekti 17 metais, koks reikalingas veiksmų planas, kaip padėti valstybėms narėms sprendžiant pabėgėlių klausimus. Ir svarbu priminti, kad praeitais metais, gruodžio mėnesį, komisija ir mes patys paskelbėme Europos validavimo gairias. Čia turime omenyje formalų, neformalų švietimą. Tai čia yra toksai pabėgėlių profiliavimas. Ir tai yra labai svarbu, kalbant apie pabėgėlius, reikia išsiaiškinti, kas jie, kokiu jie turi įgūdžių, kompetencijų, kaip juos integruoti į darbo rinką kokių jiems reikia įgūdžių. Aišku, pagrindiniai įgūdžiai tai būtų kalbiniai, e, elgsenos klausimai, įgūdžiai susiję su informacinėmis technologijomis, bet yra ir galybė kitų klausimų, kurie vis dar nėra mums aiškus, būtent ko reiktų pabėgėliams tam, kad jie būtų integruoti į darbo rinką. Tai turėtų būti mūsų prioritetas. Mes žinome, kad yra profiliavimo tokių priemonių Švedijoje ir Vokietijoje. Mes susitiksime su tomis dviem, dviem, dviem šalimis ir išsiaiškinsime, ką dar būtų galima padaryti, nes jeigu priemonių jau yra ES, tokių kaip, kaip Europas, ES e, įgūdžių panorama, kuri buvo pradėta praeitais metais, ir validavimo gairės, tai yra tos priemonės, kurių negalime palikti ant lentynos. Jomis reikia pasinaudoti praktikoje. Ar yra sinergijos tarp pačių agentūrų? Norėčiau Jūs informuoti, kad dalyjami žiniomis per įvairius seminarus ir čia kažkas minėjo bendrovių apžvalgą. Krista irgi kalbėjo apie kitą veiklą, kurią mes kartu organizuojame. Taigi turime tokius renginius du kartus per metus ir mes dalyjame savo darbo programomis ir darbo programomis 17-20 metams mes irgi čia deriname tarpusavėje savo veiklą. Toliau nic, niekur nedirbantis ir nesimokantis asmenys. Tai yra labai svarbus klausimas. 12 procentų nuo 15 iki 24 metų yra tokių asmenų, 15 procentų nuo 18 iki 24 metų. Taigi švietimas su užimtumu. Tie dalykai turi būti derinami. Tai yra svarbus iššūkis mums Reikia, aišku, pasimokyti iš įmonių ir atitinkamas projektas yra numatytas. Mokymosi kultūra organizacijose. Mes bandome išsiaiškinti, kaip organizacijos investuoja į mokymus, kaip galima tai perkelti į kitas bendrovės. Dėl pameistrystės programų mes pradėsime taip vadinamąjį mobilumo rezultatus, mobilumas rezultatų suvestinė. Tai nebus koks tai valstybių narių klasifikavimas, bet tiesiog bandysime padėti valstybėms narėms užtikrinti kokybiškesnį e, profesinį ūkdymą ir lavinimą. Toliau patarimai, kuriuos teikiame jaunimui dėl įgūdžių ta klausimą, tas klausimas buvo užduotas, užduotas, tai mes čia aišku visada akcentuojame kalbas, matematiką, technologijas, IT, verslininkystė ir dar labai svarb, svarb, svarbus perkeliamas įgūdis tai yra elgsenos, elgesio įgūdžiai. Mokyti verslininkus. Aišku, tai nėra mūsų darbas, bet mes matome vis daugiau verslininkų, kurie kreipiasi į CDFOPą daugiau nei anksčiau. Mes atviri esame privačiam sektoriui, norime pasimokyti iš jų taipogi, nežinome, kad privatus sektorius generuoja darbo vietas ir privatus sektorius turėtų būti svarbus mūsų politikos elementas, kuriant darbo vietas. Studijų apžvalga, atliekamų studijų apžvalga. CDFOP galėčiau dvi paminėti, Kopenhagos procesas 2002 metais, tai yra mūsų toksai atsinaujinantis projektas, dabar Briugės, e, Rygos tikslais jis tapo. Taip pat turime europinių priemonių, kurios yra esminis mūsų darbo aspektas, nes tai leidžia užtikrinti mobilumą tarp valstybių narių. Man atrodo, aš atsakiau į visus klausimus, taigi dėkoju už pasisakymus. Jums kalėkia. Nun... Dėkuoju, James e, Karlecha. E, dabar paprašysime, kad vertėjai dar porą minučių mums duotų, nes mes turime dar du atsakymus išklausyti. E, pone Serban. Ne, ne, ne, like... Tenksiu, kuo galima trumpiau. Norėčiau padėkoti už visus klausimus, kurie yra susiję ir su mūsų tolesniais pamastymais. Demokratizacijos procesai norėčiau pasakyti, kad be darbuotojų mes tikrai nieko nepadarysime ir pirmąjį kartą e, personalo komiteto atstovai atėjo iš ETF. Tas bendradarbiavimas mums yra labai svarbus. Demokratija yra savame suprantamas dalykas Europoje, bet taip nėra kaiminėse šalyse. Ir kai mes kalbame apie profesinio švietimo ir lavinimo valdymą, tai turime užtikrinti visai traukiant tokį požiūrį. Ir čia labai svarbu socialinių partnerių dalyvavimas, privataus sektoriaus, vietos savivaldybių e, dalyvavimas. Ir jie turi dirbti ne tik tam, kad kartu nusifotografuotų, bet kad būt taptų patikimais partneriais. Ir mūsų darbas yra apvienyti juos, suteikti jiems daugiau įgaliojimų, kad jie taptų reali, e, patikimais partneriais. Mes stebime situaciją ir matome, kad yra tokių pozityvių poslinkių. Demokratėjimo prasme e, vis daugiau darbdavių dalyvauja procesuose, bet reikalinga valstybių narių parama, kai kalba eina apie darbą su profsąjungomis ir profesinį ugdymą ir švietimą. Šalise partnėse to matome mažiau, įskaitant ir šalis kandidates. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, kalbant apie verslininkų mokymasi, tai yra labai svarbi kompetencija ir tai yra e, verslininkų skatinimą, tai yra svarbus, svarbi mokymo programos dalis. Ir daugelie valstybių, pavyzdžiui, pietų viduržėmio jūros regione, Libane, e, žmonės tiesiog jau gimė būti verslininkais, jie yra lyderiai ir kartu uh, Ta matome ir Jordane, Tunise, Jordanijoje, Tunis, Tunise, Maroke, tačiau mes kalbame ne apie pagrindinius dalykus mokymo programoje, bet mokome ir mokytojus, nes neužtenka į mokymo programas įtraukti tokio dalyko, reikia, kad ir mokytojai būtų paruošti, galėtų mokyti tokius, tokių verslo įgūdžių. Toliau jauni verslininkai, moterys verslininkės, mes manome, kad uh, Europoje moteriams dalyvauti versle yra natūralu, tačiau tik 50 metų kol kas visame pasaulyje ir mūsų šalyse yra kalbama apie moterų aktyvesnį dalyvavimą versle. Taigi čia irgi dar reikia daug ką nuveikti ir gal tam skirtume daugiau dėmesio ateityje. Kalbant apie niekur nedirbančius, nesimokančius asmenis, mūsų fondui, dėkoju ponė Lambert už klausimą, tai yra vienas svarbiausių klausimų. Nes jeigu mes manome, kad 2,8 milijono jaunų žmonių Sirijoje, kurie nesimoko ir nedirba, ir kurių perspektyvos integruotis yra labai ribotos, jeigu mes, Sirija viena iš mūsų valstybių, su kuria dirbame, jeigu pažvelgtumėme į skaičius, kuriuos mūsų fondas gavo darbo už ES ribų, procese, tai jeigu bandytumėme įvertinti tuos žmonės ir jų radikalėjimo galimybės, tai aišku, matome, kad čia rizika milžiniška ir mes turime kur kas daugiau dirbti, kad jiems atsiverstų galimybės. Ir mūsų darbas kai kuriuose šalyse kartu su jungtinių tautų agentūromis, ir aš čia konkrečiai nekalbėsiu apie palestinos pabėgėlius, jų čia yra nebloga patirtis čia yra svarbu. Taip pat pabėgėlių yra ir mūsų šalyse partnerėse - Libanas, Jordanija, Turkija. Daug darbo reikia atlikti šiose šalyse. Ir dar norėčiau padėkoti už klausimą apie Ukrainą, nes labai džiaugiuosi, kad jūs prisiminėte tai, kas buvo pasakyta praeitais metais. Taip, ex ante poveikio vertinimas yra užbaigtas dėl mokyklų tinklo optimizavimo ir mes labai džiaugiamės, kad Ukrainoje visi regionai Visi, visi regionai siekia, kad įgūdžiai būtų geriau derinami su darbo rinkos poreikiais. Taigi, aš apie tos apkarpimus nekalbėsiu, aš įsivaizduoju, kad padėsite mums ir vis tiek tų išteklių daugiau mums skirsite. Dėkuoju. Dabar uh, Juan Manendes. Aš norėčiau uh, grįžti prie skaitmeninio pokyčio ir e, skaitmeninės revoliucijos, jūsų paskutinio punkto. Tai galima buvo nuspėti. E, tačiau e, mes dažnai klydavome su savo prognozėmis, o dabar šį kartą situacija buvo kitokia. Mes stebime struktūrinius pokyčius ir uh, tam tikras paaiškinimas būtų toks. Tai susiję su galimybę pakeisti rutininės veiklos sritis. Naujos technologijos pakeičia ne tik įprastinės rutininės veiklos sritis, tačiau ir tai, ką, kas yra nuspėjama Ir tam tikra prasme, kad mes nežinome konkretaus skaitmenizacijos poveikio, tačiau mes žinome, kad pasaulis keičiasi tiek mūsų darbo vietoje, tiek mūsų darbe, tiek mūsų santykiuose su darbdaviu. Ir norint susijęti tai su klausimu, ko mums reikia, ką mes galime prognozuoti apie ateitį, mes nežinome. E, mes nežinome, kas yra užimtumas. Užimtumas yra gebėjimas nuolat mokytis ir prisitaikyti. Taip pat labai svarbus yra perkeliami įgūdžiai. Ir jie yeah, nėra labai susiję su techniniais reikalavimais konkrečioje aplinkoje. Dabar dėl ponios Steinbruk klausimo apie darbo vietų kokybę. Taip mes stebėjom, stebėjome darbo kokybę pastarosius 25 metus. Įvertinę pokytį galbūt susidarysime visai kitokį vaizdą. Rezultatai yra ganėtinai stabilus ir situacija pastaruoju metu smarkiai nesikeitė. Taip, kai kuri situacija gerėja, tačiau uh, E, kai kuri situacija kelia vis didesnį nerimą ir iš dalies taip yra dėl esančių darbo e, vietų pobūdžio. Tačiau koks yra e, bendras vaizdas? Europos darbuotojus motyvuoja organizacijos ir Kiek mes žinome, darbuotojai yra patenkinti savo darbo laiku, tačiau yra ir tam tikrų neigiamų dalykų. E, tai susiję su kažkokia rizika ir socialinis elgesys gali turėti blogą įtaką darbo rinkai. E, toliau taip pat e, yra e, segregacija lyčių prasme darbo rinkoje, nes daugiau, yra, dar, daugiau darbo valandų dirba vyrai nei moteris, jeigu skaičiuoja ne tik darbo laiką, už kurį mokama, bet ir tai, tą laiką, už kurį nemokama. Kalbant apie situaciją, kurią minėjo uh, kiti kolegos, na, dėl niekur nedirbančių, nesimokančių jaunuolių. Tai ypatinga grupė ir jie apima kita, kitas uh, svarbes grupės. Ir mes šiais metais dėmesį nukreipsime į ilgai nedirbančius jaunuolius. Tačiau taip pat svarbu atsižvelgti ir į uh, tuos, kurie yra uh, neaktyvus ilgai. Mes prisidėjome prie e, įvairių vertinimų, tarp jų ir audito rūmų vertinimų. Ir e, mano kolegos e, minėjo, kad mažinamas darbuotojų skaičius, aš tik tais turiu pabrėžti dar kartą, kad labai svarbi yra mūsų darbuotojų patirtis. Dabar dėl judumo. 40 e, migruo, procentų migruojančių žmonių sako, kad jie neranda, e, e, kad, kad 40 procentų darbdavių sako, kad jie neranda tinkamų darbuotojų su reikiamais įgūdžiais. Dabartinė diskusija, ar mes norime užkirsti kelią judumui, ar jį norime skatinti. Uh, Ir e, sakoma, kad nėra pakankamai priemonių, e, kad būtų skatinamas judumas netgi tarp valstybių narių. Ar jų e, migrantis darbuotojai yra laimėjimas ar praradimas dėl darbdavių? Mes turime įmonių tyrimo rezultatus, kurie, kuriais sakoma, kad labai svarbu tinkamai valdyti darbuotojų žinias, kad teiktume, mes turime gauti informaciją ir apie įmonės, kurioms sekasi gerai dirbti ir kurti darbo vietas. Ir norėčiau pakalbėti apie pajamų e, pasiskirstimą kolegai iš Ispanijos, ponui Lopez. Ispaniškai atsakysiu. E, de salarios es algo que hemos e, Toliau. Dėl atlyginimų ir apskritai yra atliktas tyrimas e, dėl pajamų skirtumų, ne tik tai dėl atlyginimų skirtumų. Ir e, tie skirtumai galbūt nedidesni negu jungtinėse valstijose, bet turime aiškintis tendencijas, kokios buvo prieš krizę ir kokios yra po krizės, nes po krizės atrodo, kad e, neligybė didėja. Žinau, kad man laikas baigėsi, tai dėkuoju išdėmesi. Also ich Aš norėčiau tik pasakyti, kad jūsų darbas mums yra labai svarbus, ne tik šiame komitete, atsižvelgiant į Edith Bauers pasakymą. Aš turiu tik tai pabrėžti, kiek jis yra svarbus ir aš norėčiau paprašyti, kad perduotumėte savo agentūrų darbuotojams didžiausius linkėjimus. Tačiau, aišku, visuomenėje vis didėja iššūkiai ir taip pat kyla klausimas dėl politinės pozicijos. Ir dabar mes turėtume labiau koncentruotis į tai, kad kiek įmanoma būtų palaikomas jūsų, e, dar, e, jūsų pajėgumas. Ir mes nenorėtume E, nenorėtume e, jūsų e, uzurpuoti, jeigu kiti komitetai norėtų pasinaudoti jūsų žiniomis, tai be abejo turėtumėte bendradarbiauti su kitais komitetais. Mes labai greitai pasimatysime. Noriu padėkoti Jums už e, diskusiją, visiems, kurie dalyvavo šią diskusiją. Taip pat e, dėkoju pirmininkas vertėjams už papildomą darbo laiką. Ir e, pasimatysime kovo 16-17. Hmm?